Επίτροπε, αρχίζει η συνεδρίαση. Καλή σας μέρα. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια... Labas rytas, ponios ir ponai, gerbiamasis komisijos nariai. Manau, kad reikia pradėti pirmąjį svarstyti mūsų darbo tvarkės klausimą ir tai yra ponios McCarthy pranešimas dėl direktyvos, dėl tarpininkavimo valstybėse narėse, jos jo poveikio tarpininkavimu ir <clears throat> taikymo teismuose. Taigi, ponia Arlein Maka, keturios minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš galvau, kad turiu šešias minutės. Na, bet kągi. Pirmiausiai noriu padėkoti kolegoms ir savo darbo grupiai, kad padėjo man parengti pranešimą. Šis pranešimas yra susijęs su 27 valstybėse narėse įvestų tarpininkavimų, bet nemanau, kad tuo metu buvo galvojama, jog reikalingas toks tarpininkavimo teisės aktas. Vis daugiau gavau prašymų iš rinkėjų jiems pagelbėti. Tai yra rinkėjai, sus, kurių bylos susijusios su vaikų globa, išlaikymu, nekilnojamu turtu turto pasidalymo ištokos atveju. Aišku, bylos nagrinėjimas teisme yra labai brangus malonumas ir 45 procentai mažų ir vidutinių įmonių sako, kad jos bevelėtų kitaip spręsti reikalus, nes kreipimasis į teismą yra labai sudėtingas ir brangus dalykas. Rengdama šį pranešimą norėjau pažymėti, kad tarpininkavimas yra iš tiesų labai svarbus dalykas ir valstybės narės turėtų imtis e, daugiau priemonių, kad užtikrintų tarpininkavimo galimumą. Ir kodėl? Pati tarpininkavimo praktika rodo, kad 70 procentų ginčytinų klausimų yra sėkmingai išsprendžiama būtent pasitelkusi pagalbą tarpininkus. Bet tokių struktūrų, kurios susimtų tarpininkavimo ginčio sprendimo metu, nėra tiek daug. Nuo 331 dienos iki 436 dienų trunka išanalizuoti bylą ir priimti sprendimą toje byloje. Tai kainuoja nuo 12 iki 13 tūkstančių eurų. Ir tarpininkavimo atveju visas ginčitino klausimo sprendimas truktų 87 dienas ir kainuotų apie 9 tūkstančius. Jungtinėje karalystėje yra 115 um, ginčių sprendžiama kas savaitę. Ir tarpininkavimas yra pakankamai efektyvus ir ekonominio požiūrių naudingas variantas sprendžiant ginčius. Ir aš manau, kad jis ypač yra naudingas sprendžiant ginčytinus klausimus susijusius su vaikų globa, nes tai padėtų sutrumpinti ginčio sprendimo trukmę ir užtikrintų, kad šeima patiria mažiau streso. Kitas argumentas už tarpininkavimą būtų, kad dažnai yra tarp valstybinės bylos ir vienu atveju, kai byla apėmė Junktinę karalystę, Šveicariją ir Prancūziją ir kainavo 10 milijonų svarų, prireikė kur kas mažiau, tik 5 milijonų svarų, sprendžiant ją per tarpininkus. Taigi šiandieną, manyčiau, ir komisija, ir valstybės narės privalo daugiau dėmesio skirti tarpininkavimo teisės aktų ir taisyklių įgyvendinimui valstybėse narėse. Turint galvoje, kiek Junktinėje karalystėje yra bylų dėl turto pasidalymo, norėčiau kreiptis į komisiją, kad būtų daugiau suteikta galimybių pasinaudoti tarpininkavimu, nes panašių daug atvejų yra ir Ispanijoje bei Kipre. Kitaip ginčas ir bilinėjimasis užtrunka ilgai ir teisingumas pasiekiamas tik tai po gero laiko tarpo. Mes manytume, kad valstybės narės turėtų įgyvendinti šį teisės aktą. Šiuo metu tik 17 valstybių narių prisijungė prie jo. Komisija taip pat yra pradėjusi pažeidimo procedūrą prieš devines valstybės narės. Bet mes tikime, kad mūsų pranešimas, kuris buvo parengtas prisidedant ir ekspertams šios srities, padės užtikrinti geresnę tarpininkavimo sistemą, o tai yra teisingumo. Τώρα το λόγο θα πάρει η Επίτροπος, η Αντιπρόεδρος, η κυρία Ρέντινγκ. Έχετε το λόγο, κυρία Επίτροπε. Labai ačiū, ponia Makasai, dabar komisijos narė Reding. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau taip pat padėkoti pranešėjai už tai, kad ji pristatė labai išsamų pranešimą apie tai, kas, mano nuomonė, galėtų tapti puikia alternatyva teismo sprendimams. Žinome, kad teisė į teisingumą yra ES teisingumo kertinis akmuo. Tačiau čia mes kalbame apie labai svarbę alternatyvą būtent apie tarpvalstybinius e, sprendimus ir galimybę prieiti draugiško susitarimo. Ir kaip pranešėja tinkamai pasakė, tai sutaupys tiek laiko, tiek pinigų ir taip pat šeimos bylų atvejais, tai taip pat e, apsaugo šeimos narius nuo papildomos traumos, dėl to, jog reikėtų eiti į teismą. E, čia taip pat kalbama apie politinį įvertinimą, kurį jau pritaikė kai kurios valstybės narės, taip pat apie direktyvos taikymą. Sutinku su pranešėja dėl to, kad Mes turime siekti griežto nuostatų taikymo ir man malonu dėl to, kad dėl šio pranešimo daugiau valstybių narių galės sklandžiai taikyti direktyvą. Pranešėja yra teisi, sakydama, jog ne visos valstybės narės uh, įgyvendino priemonės tam, kad būtų perkelta direktyva. Devynios valstybės narės pranešė, kokių dar reikėtų nacionalinių priemonių tam, kad būtų įgyvendinta direktyva. Ir štai kodėl komisija šių metų Liepos mėnesį pradėjo pažeidimo procedūras, išsiųsdama formalų pranešimą devynioms valstybėms narėms. Kaip žinote, jos dabar turi du mėnesius, kad pateiktų atsakymą. Mes seksime ir stebėsime šios devynis atvejus, tačiau taip pat mes stebėsime padėtį ir kitose valstybėse narėse, kurios įgyvendina šią direktyvą. Mes stebėsime, kaip atitinka direktyva nacionalinius teisės aktus ir jų įgyvendinimą. Ir mes išsiusime komunikatą dėl to, kaip ši direktyva bus įgyvendinama. Šis komunikatas koncentruosis ties tuo, jog reikėtų skatinti tarpininkavimo taikymą. Sutinku, kad nepakanka turėti vien tik tai direktyvą, mes taip pat turime aiškinti žmonėms, kad egzistuoja tokia galimybė. Taip pat norėčiau pridėti tai, jog Ši direktyva neturėtų iškirsti kelią valstybėms narėms taikyti tokias pačias nuostatas tam, kad būtų taikomas vidinis tarpininkavimas pačiose valstybėse narėse. E, Būtent mes kalbame ne tik apie tarpvalstybinį tarpininkavimą, kuris yra privalomas, bet taip pat ir apie nacionalinį tarpininkavimą. Ir aš esu labai dėkinga poniai Makafi, jos bendradarbėms ir kitiems parlamento nariams dėl to, kad dabar šis pasiūlymas, kurį turime prieš save, mums labai smarkiai pagelbės siekiant įgyvendinti tarpininkavimą ir jį pritaikyti dar plačiau. Dėkoju. Dėkoju. Dabar suteiksime žodį frakcijų atstovams ir pradėsime nuo EPP. Kolega Rengel, prašau. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiama pranešėja, norėčiau pradėti nuo sveikinimų pranešėjai, nes manau, kad šis pranešimas yra labai naudingas, ir jis padės mums suteikti naujų galimybių tarpininkavimo procesams. Šis pranešimas be kita ko siūlo daugybę sprendimų atsižvelgiant į valstybėse narėse egzistuojančią praktiką ir e, taip pat galimybės taikyti 2008 metų gegužės 28 dienos direktyvą, kur kalbama apie tarpininkavimą prekybos ir civilinių bylų srityje. Jūs žinote, kokie yra tarpininkavimo privalumai. Pirmiausia, suteikiama juridinė pagalba, sprendžiant juridinius konfliktus. Tai leidžia sumažinti teismų darbo krūvį, tai leidžia racionalizuoti teisingumo sistemą ir tuo pat metu to dėka galima suteikti tuo pat metu galimybę įvairioms šalims rasti sprendimą, nebūtinai draugišką ir mielą sprendimą, bet sprendimą, kuris bus pigesnis, netoks e, reikalaujantis laiko ir netoks grėmėziškas kaip teisminis sprendimas. Aš manau, kad yra ypatingai svarbu paminėti pirmąjį straipsnį. Ten be kitako sakoma, kad būtina pasitelkti visas priemonės, kad būtų rastas tinkamas ginčio sprendimas. Tarpininkavimas ir yra geriausias to būdas, nes neteisminių kelių galima rasti problemų sprendimą. Tai leidžia supaprastinti e, teismų, teismų procesą, tai leidžia palengvinti teismų darbą, tai yra privalumas e, saugumo ir teisingumo erdvės kūrimui, teisinės valstybės principų įtvirtinimui. E, ir aš manau, kad šiame krizės kontekste yra ypač labai svarbu, kaip pasakyta pranešime, kad būtų viešajai nuomoniai aiškiai išaiškinta, E, kaip siūloma spręsti šią problemą. Aš tikiuosi, kad Europos komisija netrukus taip pat pateiks teisėkuros akto siūlymą e, dėl visos eilės kitų sprendės, e, problemų sprendimų. Ačiū kolegai Rengel. Dabar socialistų frakcijos vardu kalbės kolegė Geringer. Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Um, Valstybės narės nacionaliniu lygmeniu taiko pačius vairiausius teisės aktus. Europos komisija priminė, kad svarbu tuos teisės aktus yra dėkti tinkamai, tačiau teisės aktai susiję su tarpininkavimo plėtojimu ne visur dar yra tinkamai įdikti, nors šių metų pabaigoje laikotarpis šiam teisės akto perkelimui nacionalinė teisė baigėsi. Maničiau, kad mūsų piliečiams tarpininkavimas yra iš tiesų tinkamas būdas e, spręsti problemams. Tai yra pigesnis būdas ginčių sureguliavimui. Komisijos tyrimai rodo, kad nekarta buvo pasitelkta tarpininkavimą. 330, nuo 330 dienų, dienos iki 426 dienų trunka teisminių ginčių nagrinėjimas vidutiniškai. Ir gali E, siekti daugiau ne, apie 40 tūkstančių dolerių, e, eurų atsiprašau, toks ginčių nagrinėjimas. 2005 metais buvo pateikti pakeitimai e, civiliniam kodeksui ir tai atitinka e, taisyklės, kurios yra numatytos ES teisės aktuose. Tačiau duomenys iš turimi iš Lenkijos rodo, kad tarpininkavimas sprendžiant teisminius ginčius sudaro tik nedidelę dalį e, ginčių sprendimų. E, Civilinėse bylose tarpininkavimas pasitelkiamas tik nuo 20 iki 40 atvejų per metus. Taigi piliečiams dar trūksta žinių apie tai ir mes turime reformuoti savo teismų sistemą. Ne visi žmonės supranta, kad tarpininkavimas turėtų būti pasitelkiamas pirmiausia, o ir tuo ne visada naudojamasi, tad valstybės narys turėtų e, pravesti aiškinamą į darbą, informuoti žmonės, kad jie suprastų, kad tai yra pirmiausia naudinga finansiškai, kad tai palengvina teismų darbą ir kad tai sutaupo piliečiams laiko. Noriu pasveikinti ponę pranešėją, atlikusią puikų darbą. Dėkoju. Ačiū. Pone Keringer, toliau. Alda vardu Diana Volis. Ačiū, ponia pirmininkė, ačiū komisijos narė Reding. Aš manau, iš tiesų labai gerai, kad parlamentas rengia pranešimą teisės aktų vykdymo tema, ypač šiame tame tai svarbi, nes dabar vyksta prieinamasis laikotarpis. Ir norėčiau padėkoti poniai Makafį už atliktą darbą, nes parlamentas tikrai pademonstravo, kad parlamentas yra pajėgus labai gerai įvertinti padėtį 27 valstybėse narėse ir numatyti žingsnius, kuri turi būti imtis. Aš faktiškai priklausau tai skeptikų grupiai, kurią minėjo ponia Makafi, nes mane kiek suneramino šio teisės akto projekto pateikimas. Ir man atrodė, kad tokios, tokio teisės akto nereikėtų. Kodėl? Todėl, kad abejojame dėl stabilumo. Mes manėme, kad po gero atsiras per didelė tarpininkavimo sistemų įvairovė valstybėse narėse. Tačiau tiek seminaro metu, tiek ataskaitos e, metu viskas pasirodė labai aiškiai. Direktyva tikrai pasitarnavo naudingai, nes jie sukūriama sistema, kuri suteikia galimybę ir įvairoviai, ir tos įvairovės sklandžiam veikimui. Taigi direktyva netapo tramdomaisiais marškiniais, bet užtikrino teisinį aiškumą. Aišku, problemų yra. Ne visos valstybės narės įgyvendina ją teisingai, kai kurie praktikai turi problemų dėl paties tarpininkavimo proceso konfidencialumo. Tačiau aš manau, mes turime atsižvelgti tai, kad šiuo metu tarpininkavimas yra laikomas kur kas pažangesniu ir šio laikiškesniu metodų leidžiančių užtikrinti tarp valstybinių lygių teisingumą. Aš manau, kad tarpininkavimas tikrai yra labiau šio laikinė priemonė nei viduramžius e, primenantis uh, ginčiai teisme, nes tradicinė teisingumo sistema vis labiau primena viduramžius ir tarpininkavimas leidžia surasti sprendimą greičiau, nepatiriant besibilinėjančioms pusėms um, nereikalingo spaudimo. Ačiū, poniai Ponis. Toliau. Ponas Baldasarė. PPE. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamoji komisijos narė, kolegos. 2008 m. 52 direktyvos įgyvendinimo sėkmė rodo, kad tikrai įmanoma įspręsti e, besibilinėjančių šalių sudėtingus klausimus, panaikinti priešiškumą ir surasti sprendimą. Valstybės narės ėmėsi ne vienos iniciatyvos šioje srityje ir tarpininkavimas apriepia tiek teisinį, tiek ekonominį aspektą, kuriuo siekiama palengvinti bilinėjimąsi, kaštus ir trukmę. Tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tuos klausimus, kuriuos reikėtų dar išsameu išanalizuoti. Pirmiausia, tai išlaidos. Sąnaudos. Kai kurios valstybės narės jau pateikė pavyzdžių ir netgi finansinės paskaitos yra naudojamos tarpininkavimui, pasinaudoti tarpininkavimu. Jos organizavo visuomenės informavimo kampanijas tam, kad žmonės žinotų apie galimybę spręsti ginčytinus klausimus ne teisme, o per tarpininkavimą. Tai ypač svarbu įmonėms. Be to, reikalinga suvokti, kad kai suvokti ir teismams, kad tarpininkavimas yra naudingas dalykas. Ir šiuo atveju tarpininkavimo sistema nėra konkurente teisminiai sistemai. Direktyva, teisėkuros akto pasiūlymas dėl alternatyvių ginčių sprendimo būdų yra sveikintimas, bet norėčiau priminti ir kitokias, kitas sritis, kuriuose galioja atitinkami teisės aktai, pavyzdžiui, Europos įmonės teisės aktai, kurie numato draugišką ginčių sprendimo būdą. O tai labai reikalinga ir naudinga sistema. Ačiū. Ačiū ponui Maldasarė. Dvi minutės, ponė Gans. Ačiū, ponė pirmininkė. Man ypač džiugu, kad Europos parlamentas taip kruopšiai analizuoja ginčių sprendimo alternatyvas sistemas ir jų įgyvendinimo veiksmingumą. Ši direktyva, man atrodo, yra labai svarbi, labai svarbu ją pasinaudoti, nes jos pagalba įmanoma pasiekti tinkamų susitarimų. tarpininkavimas yra tinkamas ginčių sprendimo būdas ir jo taikymas praktikoje pasitvirtino. Ypač jis naudingas, sprendžiant ginčytinus su vaikais susijusius klausimus arba įvairius mažumų problemas. Galbūt Europos piliečiai nelabai gerai žino apie tarpininkavimą, nežino, kad tokia priemonė yra galima, todėl reikėtų geriau juos informuoti, o tai prisidės prie tarpininkavimo sistemos įgyvendinimo veiksmingumo. Aš manau, kad tarpininkavimo sistema galėtų pasinaudoti labai daug žmonių, kuriems kreipimasis į teismą kelia sunkumų dėl įvairių aspektų. Be to, tarpininkavimo procedūra leidžia užtikrinti trumpesnį ginčio nagrinėjimo laiką ir mažesnės sąnaudas. Nebejotinai yra skirtumai tarp valstybių narių, valstybės narės skirtingai įgyvendina direktyvos nuostatas, todėl, manau, tolesnio suderinamumo reikia siekti įvairiose srityse, pavyzdžiui, tarpininkų akreditavimo srityje, reiktų organizuoti seminarus, taip pat reikėtų seminarų aiškinančius susitarimo teisinius aspektus. Ačiū, ponia Tain, vieną minutę. Dėkoju. Geresnės galimybės pasinaudoti teisingumu suteikimas sukurs geresnę teisinę erdvę ir taip pat geresnę ekonomiką. Labai svarbu didinti piliečių pasitikėjimą teisingumu. Iš tikrųjų, tai yra pagrindas. Piliečiai dabar bet kuriuo metu gali užtikrinti, kad dvi šalis dalyvaujantis ginčio sprendime galės savanoriškai ir atsakingai pačios išspręsti savo ginčą. Tarpininkavimo būdu taip pat bus galima geriau susidoroti su įvairiais apribojimais ir iš ankstiniais nustatymais. Labai svarbu taip pat ir tinkamas tarpininkų apmokymas. Įgyvendinusios direktyvą valstybės narės turės perkelti įvairias nuostatas, tačiau taip pat labai svarbu kaip jos tai padarys. Labai svarbu įtraukti ir įvairius teisinius ekspertus ir taip pat aiškinti apie šios direktyvos e, nuostatų taikymą. Dėkuoju dabar ponia Andželėlė, dvi minutės. Dėkuoju ponia pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už jos nuveiktą darbą. Kaip tarptautinio vaikų grobimo pranešimo pranešėja, galiu pasakyti, jog iš tikrųjų man labai malonu tai, jog buvo įtrauktos 14 mano pateiktų nuostatų ir dabar reikės dar nuveikti papildomą darbą tam, kad būtų įgyvendintas toks ginčių sprendimas. Labai svarbu užtikrinti tai, jog reikės išlaikyti taip pat ir tas teisės, kurios šalis dalyvavusios ginče turėjo jau anksčiau, būtent kalbant apie ginčius dėl vaikų. Taip pat labai svarbu pasiekti susitarimą tarp tokių šalių. Ir asmeniškai aš tikiuosi, jog tarpininkavimą bus galima taikyti vis labiau taip pat ir šeimos ginčių sprendimo atvejais, kaip pranešėjai ir sakė. ES valstybėse narėse yra daugybė bylų šeimos teisės srityje yra 350 tūkstančių tokių bylų per metus. Ir labai didelis procentas tokių šeimos bylų yra susijusios su skirybų bylomis. Ir dažnai ginčio objektu tampa vaikai tėvai dažnai nesusitarė, su kuriuo sutoktiniu turėtų pasilikti vaikas arba, pavyzdžiui, sutoktinis, kuris e, neturi vaiko globos, e, vėliau siekia tokį vaiką pagrobti ir panašiai. Taigi, iš tikrųjų, matome, jog padaugėjo tarptautinių nepilnamečių grobimo atvejų. Ir dabar, turint tokį draugišką susitarimo draugišką sustarimo galimybę, vaikai galės susisiekti su savo tėvais ir tinkamas tarpininkavimas galės užkirsti kelią vaikų kančioms ir leis tėvams spręsti visus šeimos reikalus, neįsiveliant į labai ilgą ir dažnai brangų teismo sprendimą. Dėkoju. Dabar ponas Vilasikas dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Esu įsitikinęs, kad tarpininkavimas ir kitos draugiškų susitarimų rūšys yra tikrai naudingos. Tai mums atneša daugybę pranašumų ir pagrindinis tarpininkavimo privalumas yra tai, jog bus galima pasiekti draugišką susitarimą, kuris būtų primtinas abiems ginčio šalims. Ir svarbiausia čia yra tai, jog toks susitarimas yra savanoriškas. Neigiamas aspektas yra tai, jog mes negalėsime priversti tokių ginčio šalių imtis e, tokio būdo. Praėjus ketveriems metams dėrybų tarp Europos komisijos ir tarybos buvo pasiektas sprendimas e, tokiu būdu spręsti taip pat ir komercinės bylas. Tačiau mes negalime suvienodinti tarpininkavimo visoje ES. Šiuo metu reglamentuojame tarpininkavimo sritį. Yra tam tikras netiesioginis spaudimas valstybėms narėms pritaikyti e, tarpininkavimo nuostatas. Pavyzdžiui, penktas straipsnis taip pat kalba apie privalomą tarpininkavimą. Tačiau tai yra tam tikras prieštaravimas tam, jog tarpininkavimas savo pobūdžiu turėtų būti savanoriškas. Tai yra teigiamas dalykas. Visos valstybės narės turėtų pritaikyti ir nustatyti tam tikrus teisės aktus, kuriais galėtų įgyvendinti šią direktyvą. Vis dėlto ne visos valstybės narės įgyvendino priemonės tam, kad būtų gyvendinta ši direktyva. Kodėl taip yra? Turėtume pasakyti, kad Čekijos Respublika jau imasi aktyvių priemonių, taip pat įtraukia ir tam tikrus verslininkus ir konsultatus Jau anksčiau buvo diskutuota dėl tarpininkavimo įstatymo, tačiau jam nebuvo pritarta. Ir dabar ši direktyva nustato tam tikras nuostatas, kurios leis įgyvendinti tarpininkavimo direktyvą valstybėse narėse. Taip pat yra labai svarbu apmokyti tarpininkus ir vėliau tikrinti jų kvalifikaciją. Tačiau vis dar reikia patobulinti tarpininkavimo nuostatų gyvendinimą valstybės narėse ir būtent Čekijos Respublikoje. Nereikėtų versti valstybių narių įgyvendinti tai, kas juose jau ir taip egzistuoja. Ir tarpininkavimas turėtų būti savanoriškas. Dėkoju. Ačiū, jūs viršėjote savo laiką. Norėčiau įspėti kitus kalbėtojus laikytis laiko apribojimų. Dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Kiekvie... Po vieną minutę kiekvienam kalbėtojui, prašom. Sí, gracias, señora presidente, señora... Kolega Jakolino, ačiū, ponė pirmininkė. Tai, ką minėjo ponė Reding, be abejo, yra teisingas pasakymas ir tai, kas yra siūloma, atitinka e, sveiką protą nes tarpininkavimo procedūra padės išvengti, kad tokioje vieningoje rinkoje, kaip ES rinka, visiems taisyklės turėtų būti vienodos, tarpininkavimas padės tai gyvendinti. Tai yra vienas iš svarbių tikslų, tačiau reikia pasižiūrėti ir į tai, kiek kainuos tarpininkavimas. Kai tarpininkavimo neišeina apibriežti, E, gali iškilti problemų, nes reikėtų, kad tarpininkaujantieji, tarpininkaujančios struktūros turėtų reikiamą kvalifikaciją. Reikėtų, kad tarpininkavimu nebūtų pitnaudžiaujama. Reikėtų, kad valstybės narė šiuo klausimu turėtų tinkamą informaciją. Be abejo, teismų darbą turėtų palengvinti tarpininkavimas. Tačiau svarbu, kad uh, tarpininkavimas tinkamai pasitarnautų kelmiems tikslams, pirmiausia, nepilnamečių apsaugai. Dėkui. Pirmininkė, dėkoju. Dabar suteiksime žodį kolegai Paškai. Ačiū, mane pirmininkė, gerbiami kolegos. kolegos. E, asmeninių ir komercinių ginčių atveju svarbu pasitelkti tarpininkavimą. 2008 metų direktyva jau davė pirmuosius rezultatus, sprendžiant ginčius, neapkraunant teismų papildomų darbo. Yra tokių šalių, kur pasitelkiamas formalus tarpininkavimas ir šalyse, kai kuriuose tai yra skatinama, tai leidžia sumažinti bylų skaičių teismuose. E, Visą tai rodo, kad tarpininkavimas E, yra rimtai dėgiama procedūra ir kad e, tam yra skiriamas toks pat vaidmuo kaip ir teismams. E, tai leidžia pamatyti, kad yra didesnės galimybės tarpininkavimo paslaugoms plisti ateityje. Reikėtų, kad tarpininkavimas būtų skatinamas, tačiau tuo pat metu reikėtų apibriežti E, to poreikius. Reikėtų, kad tarpininkautojai būtų kompetentingi, turėtų reikiamą kvalifikaciją. Tai bus svarbiausia Europos Sąjungoje. Ačiū, pirmininkė, dėkoju. Kolega Bronks. Minutė. Aš pasisakau už tai, kad tokie tarpininkavimo mechanizmai būtų naudojami, nes jie leidžia sumažinti bilinėjimuose išlaidas ir tai yra pakankama paskaita. Bet aš prieštarauju tam, kad net ir direktyvos pavydalu būtų priimtas bet koks Europinio lygio teisės aktas, nes šiuo atveju mes pereiname prie materialinės teisės, įžengėme į jos rytį. Ir aš manau, kad arbitražas yra daug geresnis dalykas šiuo atveju negu uh, tarpininkavimas ir ne tik tai kaštų požiūris. Tačiau šeimos ir globos klausimus sprendžiant, tarpininkavimas yra tikrai tinkama forma, nes tokiu būdu galima pasiekti siekiamo susitarimo ir labiau tikėtina, kad jis bus pasiektas. Ačiū, ponė Bronsai. Dabar valstybė narių atstovais pasisakė ir žodis komisijai. Noriu padėkoti pranešėjai ir visiems dalyvavusiems diskusijoje už konstruktyves mintis. Tarpininkavimas, ir aš čia jums pritariu, iš tiesų yra šio laikinio teisingumo puikus pavyzdys. Ir direktyva anaip tol nėra labai griežta varžanti valstybių narių veiksmus, bet labiau sukurianti pagrindą valstybėse narėse funkcionuojančiai sistemai taikyti toliau, ypač sprendžiant tarp valstybinės bylas, kurias reikalinga spręsti taikant europinio lygio priemonės. Be to, tarpininkavimas leidžia abiems šalims, bilinėjimusi šalims, ginčio šalims jaustis nugalėtojais, ypač šeimos klausimus sprendžiant. Tačiau reikalinga dar geriau informuoti visuomenę, mūsų piliečius apie tarpininkavimo galimybę bei tinkamai mokyti tarpininkus, kad jie kokybiškas paslaugas teiktų sprendžia, spręsdami ginčius. Dabar dėl alternatyvių ginčių sprendimų variantų ADR sistemos, tai norėčiau informuoti, kad 11 metų kovo mėnesį jau įvyko viešusios konsultacijos dėl prekybinių sandorių. Ir konsultacijos parodė, kad alternatyvi ginčio sprendimo sistema labiausiai tiktų sprendžiant vartotojų teisių apsaugos reikalus ir taip pat elektroninės prekybos reikalus. Mano kolega komisijos narys Dali parengė pasiūlymą dėl alternatyvaus ginčių sprendimo taikymo tais atvejais, kai verslas sudaro sandorį su klientais. Aš e, pati pavečiau savo savo tarnyboms išanalizuoti, kaip galima būtų tokią alternatyvę sistemą taikyti tarp versliniams sandoriams ir pasirodys sprendimas 2012 metais. O be to yra dar vienas rytis, tai šeimos santykius rytis, todėl norėčiau, kad nepamirštumėte, jog mes renk, pirmininkaujant Belgijai dešimtų metų Gruodžio mėnesį buvo surenkta labai didelė konferencija, taryboje vyko dėrybos ir buvo sukurta darbo grupė analizuojanti tarpininkavimo taikymą sprendžiant šeimos santykius ir su jais susijusius ginčius. Taigi tikrai galiu patikinti, kad tarpininkavimo sistema yra kur kas geresnis sprendimas nei kreipimasis į teismą. Ačiū komisijos nariai. Toliau ponia Makartai. Atsakydama ponui Bronsui noriu pasakyti, kad jūs jokio supratimo neturite, kiek yra tarp valstybinių ginčių ir kiek tokiais atvejais sutaupama laiko pasinaudojus tarpininkavimo priešastim e, paslaugomis. Piliečiai, kurie pasinaudotų tokiomis paslaugomis, tikrai išloštų. Ir jeigu tarpininkais būtų plačiau naudojama, būtų geriau. Taigi nekantrai laukiame komisijos pasiūlymo dėl alternatyvaus ginčių sprendimo sistemos. Ir norėčiau dar atkreipti dėmesį tai, ką sakė ponia Uolas, kad būtina išlaikyti visą tą įvairovę sistemų, kuri egzistuoja valstybėse narėse. Todėl rengiant direktyvas ateityje ir komunikatus reikia labai daug konsultuotis su tais, kurie praktiškai dirba, nes būtent jie geriausiai žino, kaip gali būti taikoma viena ar kita sistema, kaip gali būti europinis lygis pritaikomas įvairioms valstybių narių sistemoms. Ačiū, pona Makafi, ačiū, kad pranešėja kalbėjo taip trumpai ir jos pasisakymu galime baigti šią diskusiją, balsavimas šiuo klausimu.